jei niekas nepareikš jokių prieštaravimų. Iki protokolo tvirtinimo tuomet laikysime tą kandidatų sąrašą patvirtintų. E, pagal įprasnę teisėkuros procedūrą e, priimtų teisės aktų pasirašymas. Draugės su tarybos pirmininku trečiadienį pasirašysiu e, patvirtintus teisės aktus pagal darbo tvarkos taisyklės. Tų devinių teisės aktų pavadinimai bus taip pat išspausdinti šio posėdžio protokole. Tai tiek pirmininko pranešimų, dabar perinu prie šios sesijos e, darbo tvarkės. Pirmadienio darbo tvarkėje nėra jokių pakeitimų.